plenarinę sesiją. Prašau visus atsisėsti. Otwieram posiedzenie. Pradedu posėdį. Sesija tiesama, sesija, kuri nutraukta gruodžio 17, tiesama dabar, su liūdėsiu pranešu, kad Pilar Juarez Bol, mūsų misijos direktoriaus pavaduotoja Haityje, vis dar yra dingusi be žinios. Kol kas ji yra ieškoma. Ji buvo atvykusi į parlamentą. Ir šiandien mes, aišku, e, visi mintys esame su haitiečiais, kurie patyrė didžiulę tragediją Europos valstybės narės paskelbė nemenką finansinę paramą ir e, bus 150 policijos pajėgų e, pareigūnų nusiųsta į Haitį. Taip pat konkurenčios valstybės narės išsiuntė gelbėjimo tarnybas, tai yra didžiausia nelaimė Haičio istorijoje, viena iš didžiausių nelaimių žmonijos istorijoje. Manoma, kad daug ir Europos piliečių yra žuvę arba dingę Haityje. Dabar norėčiau paprašyti visus minutės tyla pagerbti visus nukentėjusiuosius.